Dear colleagues, good afternoon. Mėly kolegos, sveiki susirinkę. Na, matau, kad kol kas mūsų visai nedaug, tačiau nedelskime, pradėkime darbus. Na ir kaip paprastai pradėsime nuo darbo tvarkės tvirtinimo, tad norėčiau visus informuoti, kad 6, 13 ir 17 bei 19 punktai yra atidėti. Panas Lebreton, prašau. Turime problemų su vertimu į prancūzų kalbą. Mes girdime gal čekų, tikrai ne prancūzų kalbą savo ausinėse. Désolé, je ne le connais pas encore. Atsiprašau, aš dar to ne, ne, nežinojau. So, uh, do we have French now? Ar dabar jau viskas veikia, ar galite girdėti vertimą į prancūzų kalbą? Taigi, dar kartą grįžkime prie pirmojo darbo tvarkės punkto, darbo tvarkės, darbo tvarkės tvirtinimas. 6, 13, 17 ir 19 punktai yra atidedami, niekas neprieštarauja, tad tvirtiname darbo tvarkę. Antrasis punktas - pirmininko pranešimai. Tik noriu priminti vieną dalyką. Rytoj būtinai atsineškite balsavimo korteles, nes. Ir šiandieną, tiesą pasakius, jų reikės, nes ir šiandieną bus balsuojama. Dabar trečiasis darbo tvarkės punktas - posėdžių protokolų tvirtinimas jeigu niekas nepaprieštaraus iki šio posėdžio pabaigos. Kovo 22-23 dienos e, posėdžio protokolai bus patvirtinti. O dabar pereikime prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto. Į EU AIPO antrosios apeliacinės tarybos pirmininko pareigas atrinktų kandidatų klausimas. Tai yra ES intelektinės nuosavybės biuras. Na ir, kaip žinia, ES prekių ženklų reglamente mūsų komitetas yra atsakingas už dalyvavimą atrinktų kandidatų vertinime. E, kalbant apie ES intelektinės nusavybės biuro e, apeliacinės, e, apeliacinės tarybos pirmininko postą. Ir šiandien išklausysime tris kandidatus, kurie buvo m, mm, išrinkti kaip m, mm, kandidatai EU IPO valdybą ir visus tuos tris asmenys išklausysime atskirai. Pradėsime nuo pirmojo kandidato, pono Foljar. Tad sveikinu poną Foljar, sveiki atvykę, ačiū už tai, kad sutikote skirti mums savo laiką šiandieną. Ir dabar turėsite galimybę kreiptis į komitetą. Jums yra skirta 10 minučių. O tada bus taip pat 10 minučių skirta klausimams pateikti. Ir taip pat be abejo jūsų atsakymams, jeigu tik jūs neprieštarausite, tad žodis jums, ponė Foljar. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Tikrai didžiulės, didžiulė garbė būti čia šiandieną. Ir mano pasisakymas šiek tiek skirsis nuo mano pirminio, kurį buvau parengęs. Ir priežastis tam yra tokia. Turbūt puikiai žinote, kad yra trys kandidatai ir dviejų tautybių atstovai, vienas vokietis ir du prancūzai. Ir aš manau, kad E, galbūt geriausia man būtų atsijimti e, savo kandidatūrą po to, kai apsikeičiau nuomonėmis su Prancūzijos atstovybė, norėčiau palaikyti kitą kandidatą. Tačiau bet kuriuo atveju norėčiau išsakyti savo nuomonę e, ir papasakoti apie tai, kaip aš įsivaizduoju EUIPO apeliacinės valdybos pirmininko darbą. Ir tiesiog aš pasidalinsiu savo mintimis e, apie tai, ko būtų galima pasiekti ir kaip aš pats tai daryčiau. Pirmosius penkerius savo profesinės patirties metus praleidau teisės įmonėje, atstovavau įvairius klientus, e, teikiau pagalbą įvairioms įmonėms, verslininkams ir padėjau užtikrinti jų investicijų apsaugą. Prisijungiau prie biuro 2001 metais. Dviejus metus dirbau dizaino skyriuje, kuris buvo įsteigtas po e, to, kai buvo patvirtintas bendrijos dizaino reglamentas. O tada man buvo suteikta galimybė prisijungti prie e, teisės tarnybos ir 14 e, metų dabar dirbu tose pareigose. Na, 14 metų darau ką konkrečiai? 14 metų uh, E, ginu apeliacinės valdybos sprendimus, jeigu yra pateikiama apeliacija prieš bendrąjį teismą ir kai yra e, e, sprendžiamos įvairios bylos susijusios su dizaino atvejais. Aš apie 500 bylų analizavau ir aš pats tapau ieškinių komandos lyderiu ten yra keliolika narių, mes kasmet išanalizuojame 400 bylų kasmet. Ir aš kaip ieškinių komandos narys, ką konkrečiai darau? Aš e, analizuoju man paskirtas bylas, taip pat suteikiu gairias e, ar rekomendacijas kolegoms, nukreipiu juos reikalingą kryptimi, siekiant užtikrinti, kad mūsų pozicijos atitiktų o mūsų biuro politiką ir mūsų biuro praktiką. Na ir kalbant apie mano patirtį įgytą privačioje praktikoje ir administracinėme darbe, tikrai yra nemažai pamokų, kurias išmokau ir kuriamis norėčiau su jumis pasidalinti. Manau, kad tai tikrai būtų naudinga ir tai būtų tam tikros rekomendacijos naudingos e, bet kuriam kandidatui į šį postą. Visų pirma, supratau tai, kad sprendimas ne visada yra teisingas vien todėl, kad jis yra e, teisėtai e, teisingas. Reikia kažko daugiau. Labai svarbu, kad tai jis būtų suvokiamas atitinkamai, kad e, sprendimas atspindėtų ir galimus, galima to sprendimo poveikį. Tad man atrodo, kad apeliacijų valdybos pirmininkas turi užtikrinti, kad ne tik į teisinius argumentus būtų atsižvelgiama, kad būtų žvelgiama į platesnį kontekstą. Ir tai yra įtin svarbus faktorius, siekiant užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami tik surinkus visą informaciją, kad viskas būtų priderinta prie ekonominio konteksto, ekonominės aplinkos. Dar viena pamoka, kurią išmokau. Tai yra, kad e, e, labai svarbus apeliacijų valdybos pirmininko darbas yra štai koks. Užtikrinti, kad būtų maksimaliai išnaudojami turimi pajėgumai. Be abejo, kalbant apie produktivumą, e, darbų atlikimą laiku, tai yra svarbu, tačiau tai neturi pakengti e, tarybos e, priimamiems sprendimams. Na, o buvimas nepriklausomu nereiškia, kad tu nesi atskaitingas ir kad nesi atsakingas už savo sprendimų e, kokybę. Man atrodo, kad apeliacinės tarybos pirmininkas turi užtikrinti, kad primami sprendimai būtų pragmatiški, o nedogmatiški. Dar vienas elementas. Kalbant apie sprendimų kokybę, labai svarbu, kad tie sprendimai būtų primami atsižvelgiant į mm, nuopelnus, o ne vien tik e, analizuojant kažkokias tai e, griežtas taisyklės, siekiant atmesti kažką, tad labai svarbu, kad sprendimai būtų e, pagristi materialiu teisingumu, kaip kad yra sakoma. Ir tai yra labai svarbu. Nes netinkamas e, esamų taisyklių panaudojimas yra neprimtinas. Gali tikti taip, kad tų apeliacijų bus dar daugiau, kad bus e, tiesiog pasikartojimo neišvengta ir Už tai turės mokėti mūsų sistemos naudotojai. Dar viena pamoka, kurią išmokau. Bet koks rezultatas, kurį, kurį pasieks apeliacinės tarybos pirmininkas, tai bus kolektyvinio darbo rezultatas, komandinio darbo rezultatas. Man atrodo, kad pirmininkas turi sugebėti įtikinti savo komandą, tačiau taip pat turi ir pats leisti įsitikinamas. Man atrodo, kad pirmininkas turi turėti galimybę mm, kažkaip tai užkrėsti savo entuzijazmų, savo žiniomis ir pasidalinti tomis žiniomis bei entuzijazmu su savo komandos nariais. Tad pirmininkas turi ne vien tik savo privalumus išnaudoti, juos pareiškinti, tačiau iškelti ir e, svarbiausius savo komandos narių turimus privalumus ir teigiamas savybės. Na, ketvirtoji ir paskutinė pamoka, kurią išmokau, Darbas komandoje reiškia e, darbą ir su kitomis komandomis. Tai yra darbas su kitomis apeliacinėmis tarybomis, siekiant užtikrinti, kad kartu tos tarybos pasiektų nuseklę teismų praktikos liniją ir tai nubrėžtų tolesnės darbo kryptis. Tad tokių pamokų išmokau per 20 metų savo profesinės patirties ir Būtent e, toks būtų mano misijos pareiškimas, e, kurį būtų galima pritaikyti šiam ar kitam kartui. Ir kaip kandidatas į apeliacinės tarybos pirmininkus, manau ateityje pirmiausia atsižvelgsiu į tai, kad e, pati save finansuojanti organizacija, tokia kaip ši biuras, pirmiausia dirba su e, privačiais, privačiais interesuotais asmenimis ir jų labui. E, Tai svarbu nepamiršti. Tai padeda užtikrinti, kad jūsų primami sprendimai bus primami mm, draugiškiau ir taip pat sumažės pateikiamų Europos teismuose apeliacijų skaičius. Dar vienas svarbus elementas. Biuro ištekliai turi būti optimizuoti, siekiant to materialaus teisingumo, kalbant apie e, sprendimus priimamus atsižvelgiant į nuopelnus, o ne tik į procedūrinės taisyklės. Trečiasis elementas. Visos pastangos turi būti nukreiptos e, į e, profesinių, kvalifikacinių savybių išryškinimą tarp apeliacinės tarybos narių, pradedant nuo e, administracinių darbuotojų iki aukštesnio rango darbuotojų, kad visi jaustųsi dirbantis tarsi viena komanda ir kolektyviai siektų bendrų rezultatų ir tinkamos teismų praktikos. Mano nuomonė tai yra geriausias kelias, kuris padėtų užtikrinti, kad apeliacinė taryba pasiektų savo tikslų ir užsibrieštų planų. Ačiū labai. Kaip supratau, jūs atsiemėte savo kandidatūrą, ar teisingai jūs supratau? Kandidatas, taip, aš atsimsiu savo paraišką, tačiau dar neturiu laiko to padaryti. E, toks sprendimas buvo priimtas po konsultacijų su e, Prancūzijos atstovybė šyrit. Tiesiog norėjome suteikti geresnius šansus kitam Prancūzijos kandidatui, kuris ir toliau dalyvauja lenktynėse. Pirmininkas, na taip suprantu, tačiau procedūrinė prasme jūs esate, vis dar esate kandidatas. Taip, Būtent tai ir sakiau, kol oficialiai mano paraška neatsimta, aš išlieku oficialių kandidatų. Pirmininkas, ar norėtumėte pateikti kažkokių klausimų ponui Foliar? Matau, kad e, niekas to padaryti nenori. Ir kadangi klausimų jums nėra, atsižvelgiant taip pat į tai, kad jūs neketinate daugiau kandidatuoti, ačiū Jums už tai, kad atvykote ir sėkmės.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 So, Mrs, um... Taigi sveikinu ponę Melgar atvykusią į mūsų posėdį, į Teisės reikalų komiteto posėdį. Suteiksime jums žodį dešimčiai minučių. Galėsite pateikti savo pristatymą, o tada 10 minučių skirsime klausimams ir atsakymams. Ir be abejo, jūs galite kalbėti bet kurią oficialią ES kalbą. Merci, monsieur le président. Dėkuoju pirmininką. Labadiena, gerbėmiai parlamentarai. Pirmiausia, aš kalbėsiu ispanų kalbą, paskui prancūzų, po to italų, vokiečių ir baigsiu anglų kalbą. Esu Marija Virginija Melgar. Gimiau prieš 57 metus nedidelėme miestelį Urugvajoje, kuris vadinasi Minas. Studijavau Pradinę ir vidurinę mokyklą laik, lankiau religinėje Italijos bendruomenėje. Ir egzaminus laikiau anglų ir prancūzų kalbomis, mokiausi Allianz Amerikana ir Allianz France. Ir tam, kad aš tapčiau uh, teisėje, turėjau išvykti iš savo šalies, nes tuo metu Urugvajoje buvo diktatūra. Ir aš nusprendžiau, kad aš studijuosiu Prancūzijoje. Ir būdama 17 metų aš patekau į geriausią Prancūzijos teisės universitetą, Paris de Assas, kur aš studijavau, mm, gavau kriminalistikos diplomą. Paskui aš e, sėkmingai praėjau teisėjų konkursą, tapau auditorė e, teisingumo klausimais 1982 metais. Po to porą metų dirbau Versalyje aukščiausio teismo prokuroro pavaduotoje. Kai pradėjau dirbti Teisingumo ministerijoje, buvau atsakinga už e, bendradarbiavimą baudžiamuosiuose bylose ir dėl viešųjų veiksmų važiuotės teisės rytise. 1991 metais aš buvau atrinkta tapti e, nacionalinę ekspertę Europos komisijoje, komandiruotą į komisijos e, teisės tarnybą ir dirbau vidaus rinkos srityje, laisvas prekių judėjimas buvo mano sritis. Taip pat aš atstovau Europos komisijai, Europos teisingumo teisme ir pirmosios instancijos teisme. Tuomet jis taip vadinosi. Taip pat aš buvau kompetitinga sprendžiant bylas, kai yra pažeidimai valstybių narių atžvilgių padaryti. Ir dirbau komisijos teisingo, atsiprašau, teisės tarnyboje. Tuomet aš pradėjau domėtis pramoninę nusavybę, taip pat laisvų prekių judėjimų vidaus rinkoje. Paskutinė mano metai kaip nacionalinė ekspertė komandiruota į komisiją, aš dirbau pramonės generalinėme direktorate, tai buvo senasis trečiasis generalinis direktoratas ir ten aš buvau atsakinga už cheminės medžiagas. Per tą laiką aš parengi, pasirengiau konkursui, kad tapčiau teisininkė komisijos viduje. Aš sėkmingai praėjau tą konkursą ir pradėjau dirbti Briuselyje ir tuomet aš supratau, kad kaip tik buvo sukurtas naujas briukas prekių ženklų ir pramoninio dizaino ir jie iškojo teisininko. Aš patikėjau paraišką ir buvau atrinkta 1924 m. gruodį tą poziciją. Taigi aš pradėjau savo karjerą tame biure, tuomet jis vadinosi e, prekių ženklų dizaino tarnyba. Ir paskui tai buvo bendrųjų reikalų ir išorės veiksmų generalinis direktoratas, kuris buvo atsakingas už prekių ženklus, už jų panaikinimą, anuliavimą ir taip toliau. 2005 aš buvau, atdarivau ir buvau atrinkta Europos patentų biure Münchenė, e, pagrindinė direktorė atsakinga už teisės tarnybą ir aš buvau atsakinga už um, pramoninius prekes, penkerius metus dirbau ir buvau atsakinga už institucinius klausimus, atstovavau tą institucijai pasaulinėje darbo organizacijoje. Penkerius, penkerius metus vadovavau 45 e, teisininkų e, komandai skirtingose šalise, daugiausia Niderlanduose ir Vokietijoje. Taip pat administravau biudžetą, kurio dydis buvo beveik 500 tūkstančių eurų. Nuo 2010 metų Alikantėje e, dirbau kaip juristė atsakinga už ginčius generalinėme e, tribunale. Ir daugiau nei ketverius metus dirbau toje srityje. 2015 rugsėjo tapau to, to biuro, mm, apeliacinio biuro penktosios kolegijos nare. Ir aš to buvau labai patenkinta, nagrinėdavom bylas anglų, prancūzų, ispanų ir portugalų kalbomis. Taip pat dirbome ir italų kalbą toje apeliacinėje taryboje ir tekdavo priimti sprendimus ir naudojant italų kalbą. Apeliacinė taryba buvo atsakinga už procedūrą, apeliacinės procedūras Vokietijoje. Ir mūsų vokiškai kalbantis kolegos dalyvaudavo tose nagrinėjimuose, buvo labai daug rašytinių sprendimų, kurie būdavo surašyti vokiečių kalba. Vokietija yra antroji pagal dydį darbo kalbą, e, kai kalbame apie apeliacinę tarybą, apie jos veiklą. Taip pat praeitįje e, su mokiusis intensyviai vokiečių kalbos ir toliau stengiuosi gerinti savo vokiečių kalbos žinias. Apeliacija taryba yra dalis to, to biuro. Mes dirbame kaip bendradarbiaujanti organizacija. Tai yra vienas iš mūsų pagrindinių strateginių tikslų. Sprendimai, kuriuos priimame, atitinka veiksmus, atitinka mūsų strateginio plano pirmąjį tikslą, tai yra pagerinti veiklos efektyvumą ir taip pat antrą tikslą, tai yra pagerinti prieigą prie IPA sistemų ir pažinių. Kasdienėme bandė mes siekiame penktojo veiksmo įgyvendinimo, tai yra užtikrinti e, paslaugas, kurios būtų skatinamos e, klientų poreikių ir aš asmeniškai manau, kad mes galime netgi sustiprinti dabar priimamų mūsų sprendimų kokybę. Pavyzdžiui, galime dirbti su laiko terminais ir tai yra vienas iš kokybės kriterijų apeliacinėje taryboje. Mes Turime aštuonių mėnesių laikotarpius sprendimams priimti, priimti, bet aš esu stikinusi, kad mes galime sutrumpinti tą laiką ir priimti e, per šešis mėnesius sprendimus. Tai galima pasiekti naudojantis priemonėmis, kurias leistų mums dirbti efektyviau ir greičiau. Esu įsitikinusi taip pat, kad mums reikia priartėti prie mūsų naudotojų, vartotojų, nes strateginis tikslas šios tarnybos per ateinančius penkerius metus tai būtų naudotojų skatinama organizacija. Ir esu įsitikinusi, kad apeliacinė taryba gali prisidėti prie šio tikslo. Pavyzdžiui, galėtume padėti pat, žodinių klausimų, žodinių posėdžių skaičių, kai taryba galėtų pasiūlyti tarpininkavimo sprendimus, taikinimo sprendimus. kai susidaro įspūdis, kad tas formalus sprendimas neduoda sprendimo ginčio šalims. Taip pat aš manau, kad galima pagerinti ir mūsų sprendimų kokybę. Nes vis dar yra tam tikras procentas mūsų sprendimų, kuriuos anuliuoja Teisingumo teismas dėl procedūrinių priežasčių. 25 atsiprašau, 85 procentai yra mūsų sėkmės e, rodiklis, bet manau, kad mes galime jį dar pagerinti. Man susidaro įspūdis, kad mano patirtis ir mano energija ir mano įsipareigojimo lygis siekti geresnių rezultatų, geresnės kokybės, priartėti prie naudotojų, aš manau, kad dėl to aš esu tinkama kandidatė į antrosios apeliacinės rybos pirmininko pareigas. Ačiū. Madam, Uh, now... Dėkoju. Dabar laikas užduoti klausimus. Žiūri narius, ar norėtumėte ko nors pasiteirauti? Panas Anderson. Aš turiu keturis klausimus, bet taupydamas laiką užduosiu tik du. Pirmiausia, noriu padėkoti už įspūdingą kalbų pademonstravimą. 2015 metais buvo priimtas sprendimas dėl prekės ženklo sustiprinimo. National Frank yra prieštaringas prekės ženklas. Jis yra vienas iš svarbių literatūros darbų. Anksčiau buvo atsisakyta ginti e, tokius e, prekės ženklus, kadangi jie netitiko registracijos reikalavimų. O anksčiau Belgijos apeliacinis teismas atsisakė užregistruoti prekės ženklą. 2016-aisiais baigė galioti Anos Frank intelektinės teisės ir dabar tai yra viešo, viešasis turtas. Tai jeigu bus registruojamas prekės ženklas, tuomet bus pakenkiama pačiai intelektinės nusavybė autorių teisės. Autorių teisėms. Aš norėčiau užduoti Jums klausimą jūs kaip pirmininkė antrosios apeliacijos tarybos, ar jūs e, apsaugotumėte tuos, tas vieš, tą viešąjį turtą ir viešąjį interesą nuo privačių interesų? O antras klausimas yra trumpesnis. ES teisė įgyvendinanti Marakešo sutartį Jie yra siekiama užtikrinti geresnę knygų prieigą akliesiems. Reikėtų steigti bibliotekas, kuriuose būtų pateikiamos literatūros kūrinių kopijos žmonėms su regėjimo negale. Dėrybos vis dar vyksta, negana to gali būti numatyti ir papildomi reikalavimai. Tad kaip jūs galėtumėte padėti užtikrinti tą prieigą? Labai ačiū. Pane Kaufman. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė Melvar. Buvo labai įdomu klausytis jūsų įžangos ir turiu tik vieną klausimą. Jūs kalbėjote apie nepriklausomumą biuro. Apeliacinės tarybos pirmininkas ir nariai be abejo privalo būti nepriklausomi. Jie ne, negali būti apriboti kažkokio kito asmens priimdami sprendimus. Taigi aš norėčiau sužinoti, kaip jūs galėtumėte praktiškai pritaikyti tą nepriklausomumą. Dėkoju dabar panas Fos. Dėkoju. Aš irgi turiu vieną ar du klausimus. Apeliacijos taryboje reikia vadovautis atitinkama procedūra. Man įdomu, Kaip jūs vertinate tuos teisinius reikalus, mes jau esame apie tai kalbėję. O norėčiau sužinoti taip pat, kokia yra jums brangiausia profesinė patirtis, kurią jūs, kurią jūs galėsite pasiremti. Dėkuoju, atrodo, kad jau visi klausimai buvo užduoti, tad ponė Melvar, dabar žodis jums. Thank you very much. Labai ačiū, iš ties labai įdomus klausimai. Dėl Anos Frank prekės ženklo. Galiu Jums atsakyti ir asmeniškai, ir institucijų vardu. Tai buvo labai prieštaringas klausimas biure. Aš pati buvau šokiruota. Manau, kad jokių būdų negali būti sukurtas Anos Frank knygos prekės ženklas. Mes turime žiūrėti į tuos, kurie pateikia prašymą dėl prekės ženklo, bet teisėkuros leidėjai nurodo, kad yra tokių prekės ženklų, kurie turi būti nemokami. Tai yra e, tokie, kuriais gali naudotis piliečiai savo kasdienėme gyvenime. Aš asmeniškai nebūčiau suteikusi prekės ženklų knygoms. Manau, kad tai netitinka teisėkuros filosofijos. Visgi, reikia suprasti, kad tai buvo vertinama labai prieštaringai visoje Europoje. Mes ir ateityje turėsime tokią problemą. Vis dažniau yra įmonių, kurios siekia monopolio. Prekės ženklas ir yra išskirtinė teisė, monopolis. E, kai kurios įmonės yra pirmos, gudros, jos pirmos e, pateikia prašymą ir e, galima jį kas dešimt metų atnaujinti. Neseniai Teisingumo teisme buvo priimtas sprendimas nagrinėjama byla kitų klausimų. Tai buvo susijęs su žymė Vokietijos knyga Vinetu. Esu tikra, kad ateinantį mėnesį Teisingumo teismas suteiks mums daugiau aiškumo, ką daryti su tokiais prekės ženklais. Tokiu atveju mes galėsime pakeisti savo gairias ir nurodyti, kodėl negalima suteikti vieno ar kito prekės ženklo. Yra ir kitokių nacionalinių pavyzdžių susijusių su tokia pačia problema. Ir yra priimta sprendimų, kurie nesutapo su biuro sprendimu. Tad aš asmeniškai manau, kad ateityje tokių prieštaringų diskusijų nebebus, kadangi turėsime daugiau gairių iš Teisingumo teismo. Dėkoju. Dabar dėl Marakešo sutarties ir paramos. Vienas iš mūsų strateginio plano tikslų yra sustiprinti intelektinės nusavybės teisų išmanimą. Ar tai būtų prekės ženklai ir dizainas, ar autorių teisės ir patentai. Akademija yra vienas iš biuro padalinių ir jie organizuoja įvairius internetinius seminarus. Yra įsteigta ir internetinė platforma, kur mes galime aptarti tokias temas, kurios apima ne vien tik tai prekės ženklus ir dizainą. Kol kas e, tai yra mūsų pagrindinėms temams skirtas e, formas bet e, norime aptarti ir Olfano darbų registrą, e, taip pat e, panagrinėti observatorijos veiklą. Tikiu, kad surinksime vis daugiau žinių apie tas savokas. Dabar dėl tarybos nepriklausomumo. Mūsų nepriklausomumas yra įtvirtintas reglamente. Aš manau, kad tai yra ne vien tik tai institucinis nepriklausomumas, tai yra charakterio savybė. Aš turiu teisinį išsilavinimą, tai yra susiję ir su antrojų klausimu, su mano savybėmis, kuriomis galiu pasiremti tokiuose pareigose. Aš jau sakiau, kad baigiau kol mažistreal ir Turiu pasakyti, kad e, tikrai tai nėra lengviausia vieta apginti savo e, nepriklausomumą. Bet tai yra svarbu. Viskas priklauso ne vien tik tai nuo reglamento, bet ir nuo asmenybės ir charakterio. Kai jūsų tikslas yra įstatymą viršenybė, kai jūs kontroliuoja teisingumo teismas, jūs įtikinamai užtikrinate tą nepriklausomumą. Aš turiu 35 metų patirtį įvairiose tarptautinėse organizacijose ir Europos Sąjungoje ir kitose organizacijose. Manau, kad būtent mano teisinis išsilavinimas ir patirtis geriausiai mane parengė tokioms pareigoms. Būtent tai leistų man užtikrinti tarybos nepriklausomumą. Aš esu tikra, kad ir dabar, ir ateityje biure vyraus puikia atmosfera, užtikrinanti puikų institucijos valdymą. Mes dirbame kartu, gerbėme visus. Aš tikrai nežvelgiu ateitį pesimistiškai. Mano manimu, apeliacinė taryba atlieka nuostabų darbą. Tai pripažino ir Teisingumo teismas. Tas nepriklausomumas mums tiesiog įgimtas. Dėkoju. Labai ačiū Jums už atsakymus. Atrodo, papildomų klausimų nėra, taigi labai ačiū, kad atvykote šiandieną, o dabar maloniai paprašysiu palikti salę. So, Mr. Šturman. Pone Šturmanai, sveiki atvykę į mūsų posėdį į Teisės reikalų komitetą. Labai trumpai suteiksiu Jums 10 minučių, Jūs galėsite prisistatyti ir po to, jei sutiksite, Jums nariai užduos klausimus. Bus numatytos dar 10 minučių klausimams ir atsakymams. Žodis Jums. Good afternoon, ladies and gentlemen. Please allow me. Labadiena, ponios ir ponai. Prieš pradėdama savo pasisakymą, visų pirma norėčiau išsakyti ponui Arno Folija, kuris nusprendė atsimti savo paraišką. Ir mano nuomonė jis tikrai būtų buvęs puikus kandidatas, tad norėjau tiesiog tai paminėti. Gerbiamas uh, jūri komiteto pirmininkė, gerbiami nariai. Ačiū už tai, kad pakvietėte mane į šį klausimą. Ir turiu pasakyti, kad man yra tikrai didžiulė garbė šiandieną būti čia ir ginti savo kandidatūrą, siekiant tapti ES intelektinės nusavybės biuro apeliacinės tarybos pirmininko pareigas. Man taip pat didžiulis džiaugsmas pristatyti savo viziją, tai kaip aš įsivaizduoju e, tos tarybos pirmininko darbą. Kai buvau mažas, aš dažnai lydėdavau savo tėtį, kai jis vykdavo pas savo klientus. Ir sėdėdavau kartu su juo automobilyje, o tėtis man sakydavo, e, sunau, mes turime būti skaidrus ir nuseklus visame, kame, e, ką darome. Taip pat turime atidžiai klausytis to, ką sako žmonės, įsiklausyti jų abejonės. Ir nuo pat vaikystės tai tapo pagrindinė mano motivacinė linija tiek ir privačiame, tiek ir viešajame gyvenime, tiek ir profesinėme gyvenime. Na ir nuo savo karjeros EUIPO pradžioje Aš visada norėjau už, prisidėti prie to, kad viešasis administravimas būtų veiksmingesnis, kad jis tarnautų piliečiams ir mano nuomonė, e, mano vizija susijusi su apeliacijos taryba e, yra štai tokia. Svarbu, kad tai taptų kompetencijos E, pagrindinė dalimi Europos intelektinės nuosavybės sistemoje. Jeigu būsiu išriktas kaip pirmininkas, aš pasinaudosiu galimybę įgyveninti šią savo viziją ir daugiausia dėmesio skirsiu šioms trims rytims. Visų pirma, nuoseklumui ir mm, susijusiam su apeliacijos procedūromis ir sprendimais, taip pat veiksmingam intelektinės nusavybės ginčių sprendimui ir geresniam bendradarbiavimui su nacionalinėmis apeliacinėmis įstaigomis. Kalbant apie pirmąjį punktą, tai yra nuoseklumą, turiu pasakyti, kad apeliacijos tarybos vaidina įtin svarbu vaidmenį. Europos e, prekių ženklų ir dizaino sistemoje, nustatant e, tam tikras praktikas, uh, ir taip pat tai tampa tam tikros prities tašku tiek ir nacionaliniams teismams, tiek ir nacionaliniams apeliaciniams įstaigoms ir nacionaliniams intelektinės nusavybės biurams. Na ir nuo uh, tų tarybų uh, veiklos pradžios 96 metais apeliacijų skaičius itin išaugo. Be abejo, anglų ir vokiečių kalba yra populiariausios ir tai 10 procentų tarybų uh, E, sprendimų mm, yra mm, atsidūrė, atsiprašau, teisme, bendrajame teisme, kai yra pateikiamos apeliacijos. Tad tai tik pademonstruoja, kaip puikiai dirba tos tarybos. Tačiau niekas nebejoja tuo, kad tos tarybos negali ilsėtis ant laurų, jos privalo ir toliau e, tobulinti savo veiklą ir užtikrinti, kad būtų uh, įgyvendinami aukšti naudotojų lūkesčiai. Tai yra didžiulis iššūkis ir aš esu įstikinęs, kad esu pakankamai kvalifikuotas e, atlaikyti tą iššūkį. Aš turiu e, teisinės patirties, valdymo patirties. Aš pats studijavau teisę Vokietijoje ir Ispanijoje, daug dėmesio skiriu būtent europiniai teisės sistemai. Taip pat gavau magistro laipsnį intelektinės nusavybės teisėje. Taip pat 15 metų dirbau kaip tarp tai, intelektinės nusavybės E, klausimų teisininkas, iš pradžių privačioje praktikoje, tada nemažai laiko be abejo praleidau e UIPO ir kasdien savo darbę naudodavau anglų, vokiečių, ispanų, prancūzų kalbas. Aš taip pat esu e, bendrijos augalų įvairovės biuro apeliacinės tarybos narys. Turiu pasakyti, kad visa ši patirtis suteikia man galimybę pažvelgti į intelektinės nusavybės rytį iš skirtingų perspektyvų. Be teisinės patirties aš taip pat turiu nemažai vadovavimo ir valdymo patirties. Aš šiuo metu mm, esu e, komandos vadovas apeliacijų taryboje, taip pat ir programų e, vadovas ir man tai leidžia e, E, gerai suderinti e, visų komandos narių atliekamą darbą, siekiant užtikrinti, kad apeliacinės procedūros būtų suvienodintos ir naudingos mūsų naudotojams. Dar vienas dalykas. Aš esu suinteresuotas, atviras ir energingai nusiteikęs prisimti naujus iššūkius. Dabar dėl antrosios ryties, kuri buvo paminėta anksčiau. Uh, veiksmingas intelektinės nusavybės ginčių sprendimas. Aš esu įstikinęs, kad e, tokiamis sudėtingomis e, dienomis e, labai svarbu pademonstruoti, kad ES administracija yra atvira, greita ir skaidri, kad yra atsižvelgiama į piliečių bei įmonių poreikius, abejones ir interesus. Tikrai nėra neįprasta, kad Mm, tos pačios šalis dalyvauja procedūrose ir mūsų apeliacijos taryboje, ir taip pat nacionaliniuose teismuose, tiek ir ES viduje, tiek ir už jos ribų. Ta tokiuose situacijose mes turime mm, pasiūlyti vartotojams tokius mechanizmus, kurie padėtų spręsti tokius sudėtingus ginčius e, kuo veiksmingiau. Ir mano E, suvokimu. Kalbant apie apeliacijų tarybą, reikia parengti aktyvę bylų valdymo sistemą, kad pranešėjas kartu su šalimis galėtų nuspręsti, kuris yra veiksmingiausias ginčių sprendimo metodas. Ar e, tarybos sprendimas, ar tarpininkavimas, ar taikinimas. Ir be abejo, visa ko centre yra naudotojai, nes labai svarbu, kad E, jie būtų įgalinti, kad būtų rastas toks globalus sprendimas, kuris padėtų greičiau užbaigti ginčių procesus ir nebūtų bereikalo vilkinami procesai ir nebūtų patiriama nereikalingų kaštų. Šiuo tikslu e, aš pats aktyviai dalyvavau, e, kuriant apeliacijos tarybos tarpininkavimo paslaugų tinklą ir Mes norėjome pademonstruoti savo, e, savo e, vartotojams, kad ne tik ES institucijos yra aktyvios šioje e, teisėkuros rytyje, bet taip pat ir tai, kad ES mm, taiko tarpininkavimo direktyvos elementus savo darbę. Man atrodo, kad pirmininkas vaidina įtin svarbu vaidmenį, jis privalo vadovauti, moderuoti, užtikrinti, kad mm, būtų veiksmingai ehm, valdomos ir tvarkomos bylos. Aš manau, kad esu tam tinkamas asmo ir kadangi dirbau kaip teisininkas privačioje praktikoje, aš puikiai žinau, kokie yra mūsų naudotojų poreikiai ir kokios abejonės. Aš taip pat esu labiausiai patyręs EU IPO mm, mediatorius ar tarpininkas. Na ir kalbant apie intensyvesnį bendradarbiavimą su nacionalinėmis apeliacinėmis įstaigomis, tarybos turi ne tik susitelkti ties aukštos kokybės sprendimų prieimimu, tačiau ir daugiau dėmesio skirti keitimusi informacija, žino, žiniomis, patirtimi E, taip pat dialogų užmėsgimui su kitais partneriais, tokiais kaip nacionaliniai teismai, nacionalinės apeliacinės įstaigos ir nacionaliniai intelektinės nusavybės biurai. Europos e, Sąjunga aiškiai nurodė, kad nacionaliniai prekių ženklai ir dizaino sistemos turi egzistuoti kartu. E, būtent to turime mokytis vienas iš kito, Turime daugiau dėmesio skirti tam, ką daro mūsų partneriai, atsižvelginti tai, kad jau e IPO ir apeliacijos tarybos egzistuoja jau 20 metų, o intelektinės nuosavybės sistemos jau daugiau nei 100 metų yra naudojamos. Jeigu būsiu išrinktas pirmininku, aš pasisakyčiau už artimesnį apeliacijų tarybų bendradarbiavimą su mm, nacionalinėmis apeliacinėmis įstaigomis ir nacionalinėmis intelektinės nusavybės tarnybomis, kad būtų keičiamasi gerąją praktiką ir mokomasi vienas iš kito. Baigdamas noriu pasakyti štai ką. Manau, kad e, jeigu e, tapčiau pirmininku, pasinaudočiau savo idėjomis ir siekčiau, kad apeliacijos taryba e, būtų veiksminga ir kad vieną dieną savo dukrai galėčiau pasakyti misiją įvykdytą. Tad ačiū už jūsų dėmesį, mielai atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū labai. Norėčiau paklausti, ar nariai turi klausimų. Taip, ponas Fos, prašau. Ačiū labai ponui Šturmanui, ačiū už jūsų komentarus, ačiū už, už tas mintis, kuriamis pasidalinote. Jūs kalbėjote apie tą tarpininkavimą. Ir Teisės komitetas praeisiais metais parengė ataskaitos projektą dėl tarpininkavimo gairių. Norėčiau paklausti, ką konkrečiai jūs nuveikėte šioje srityje ir kaip manote viskas toliau vystysis. Dar vienas dalykas. Nenorėčiau per daug išsiplėsti, tačiau žvelgiant į kalbų režimą prekių ženklų biure, norėčiau paklausti, kokios kalbos vis dėlto yra svarbesnės. Na, o dar dėl ateities sprendimų ir E, nuoseklumo užtikrinimo. Galbūt pasidalintumėte savo mintimis, ką būtų galima nuveikti, turint omenyje modernės technologijas. Ačiū. Panas Aterson, prašau. Dėkoju, turiu du klausimus, kuriuos norėčiau pateikti kandidatui. Pirmasis klausimas yra susijęs su sprendimu, kuris buvo priimtas 15 metais. Mm, tai yra AUHIM sprendimas dėl E, ant Frank dienorašio e, prekės ženklo. Tai yra gana kontroversiškas klausimas, tai yra vienas populiariausių europinio literatūros darbų Europoje. Ir anksčiau buvo atmestas prašymas e, įvykdyti tą tarptautinę registraciją, nes nebuvo laikomasi atitinkamų reikalavimų atvejs taip pat buvo analizuojamas e, Belgijos teismuose. Na ir 16 metų sausio mėnesį ant Frank e, leidybos teisės nustojo galioti, dabar jos tarsi priklauso visuomeniai. Na ir norėčiau paklausti, e, kaip jūs žiūrite į šį atvejį Žinau, kad privati organizacija Anas Frank fondas pateikė prašymą e, atlikti šią registraciją. Tad norėčiau sužinoti, ar jūs e, dabartinėse savo pareigose ir būsimose pareigose galėtumėte nubriežti geresnę liniją, e, tvirtesnę liniją tarp privačių interesų ir viešųjų interesų užtikrinimo. Antrasis mano klausimas yra susijęs su Marakešo sutartime. Ir su tuo, kad reikia užtikrinti geresnę aklų asmenų prieigą prie literatūros kūrinių. ES teisės aktai susiję su Marakešų starties įgyvendinimu e, kalba pavyzdžiui apie e, bibliotekų vaidmenį e, ir apie tai, kad jos turi platinti prieinamos formos kopijas. Vis dėlto trišalio dialogo dėrybos dar vyksta ir panašu, kad bus E, naujų prievalių numatyta, tad norėčiau paklausti, kaip ofisas, ar atsiprašau, biuras ketina padėti toms įgaliotoms įstaigoms vykdančią užduotį. Ačiū, panašu, kad tai buvo visi jums pateikti klausimai. Dabar turite keletą minučių sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Dėkuoju iš klausimus. Jeigu leisite, pirmiausia atsakysiu vokiečių kalba apie tarpininkavimą. 99 metais Aš buvau pirmajame universitetinėme, universitetinėse studijose skirtose tarpininkavimui. Ir didžiausias asmenis mano laimėjimas yra tai, kad mes įnešėm didžiulį indėlį taikydami tarpininkavimo metodą apeliaciniuose teismuose. Man buvo labai įdomu skaityti jūsų sprendimus dėl tarpininkavimo, dėl tarpininkavimo direktyvos. Norėčiau paminėti tris dalykus. Pirmiausia yra kokybės užtikrinimas. Tarpininkavime tai yra ypatingai svarbu. Mes pritarėme jūsų rekomendacijai, kad reikia garantuoti kokybę. Po kiekvieno tarpininkavimo Mes rašome žmonėms, patiekėjame jiems klausimyną, dėl kurio įvertiname jų e, pasitenkinimą ar nepasitenkinimą ir e, laukiame iš jų pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti tarpininkavimo kokybę. Tai tiek apie tarpininkavimą. Kitas dalykas, ką aš dar mačiau tame pranešime, parlamento pranešime, kad jūs apgailestavote, kad per mažai informacijos yra teikiama daugelį valstybių narių apie tarpininkavimą. Galėčiau tik tam pritarti. Dėl to manau, kad jūsų rekomendacijos valstybėms narėms yra tinkamos, geros. Reikia daugiau dėti pastangų siekiant priartinti tarpininkavimo metodą prie žmonių, aiškinti, kokius pranašumus suteikia tiek žmonėms, tiek įmonėms tarpininkavimas ir apeliacinės e, tarybos darbė tai atsispindi. Mes leidžiame susipažinti su visą informaciją, leidžiame susipažinti su tarpininkavimo metodu kaip alternatyva. Ir tą žinę taip pat e, siunčiame šalims ginčio, siūlome jiems pasinaudoti tarpininkavimo metodu. to pranešimo projekto idėja tokia, kad reikia eiti į žmonės ir jiems aiškinti pozityvius tarpininkavimo aspektus. Tai leidžia rinktis žmonėms, teisininkams tokią galimybę, kai jie supranta, kodėl tai yra gera idėja. Turime susisiekti, komunikuoti su žmonėmis, informuoti juos, kad yra toksai tarpininkamo metodas ir kokie jo teikiami privalumai. Mes rengiame konferencijas, rašome straipsnius apie tai. Taip pat reikia žvelgti ir į ateitį. Kokia yra tarpininkavimo ateitis? Čia vėlgi jūsų užduotas klausimas. Ateitis yra optimistiška, nes tikrai yra nuimamas tam tikras krūvis nuo teismų sistemos. Tai įgalina įmonės ir žmonės, atskirius asmenys. Manau, kad tarpininkavimas ateitie turi didžiulį tarpininkavimą ir Ir pas mus e, tarnyboje, biure daug reformų teisinių atlikta, paskutinės buvo praėjusiais metais. Ir yra e, atidaryta tarpininkavimo tarnyba, kurią galima naudotis pirmosios instancijos pakopoje. Ir tai yra labai geras žingsnis ateitie, nes daugiau žmonių dėl to naudosis tarpininkavimo. Dabar perėsiu prie antro klausimo apie kalbas. ES intelektinės nusavybės biure dirbame naudodami visas 23 oficialiasias ES kalbas, rašome visomis 23 oficialiomis kalbomis. Tačiau reikia atsižvelgti tai, kad praėjusiais metais 46 procentai ataskaitų buvo pateikti anglų kalba, 17 vokiečių kalba, 7-8 procentai ispanų kalba ir šiek tiek daugiau prancūzų kalba. Tokia pati proporcija yra ir apeliacinėje taryboje. 46 procentai anglų kalba, 23 procentai vokiečių kalba, apie 5 procentai procedūrų buvo naudojant ispanų kalbą, 3 procentai prancūzų. Tai jau mus pademonstruoja, kaip yra, kokiu dažnumu yra naudojamos kalbos ir, kaip matote, dominuoja anglų kalba, po to vokiečių. Antrojoje apeliacinėje taryboje kol kas negalima procedūrų vesti prancū... atsiprašau, vokiečių kalba, nes pirmininkas nekalba vokiškai, dėl to procedūros, kurios yra vokiečių kalba kitoms taryboms, kitoms kolegijoms yra perdodamos. Dabar pereisiu prie klausimo apie nuseklumą. Apie modernių technologijų naudojimą. Tai svarbus, įdomus aspektas. Ir kaip, ko gero, žinote, šiuo metu intelektinės nusavybės biure strategija 2017-2020 metams yra grindžiama modernių technologijų naudojimu ir tokių technologijų naudojimo plėtimu. Tai palengvina e, žmonių ir, ir įmonių padėtį. Jie gali lengviau naudotis mūsų priemonėmis ir procedūromis. Beveik visas procedūras galima atlikti internetu. Neseniai prad... naują e, taikomąją programą įvedėme, kuri vadinasi elektroninė apeliacija galime, galima internetu pateikti apeliaciją. Apeliacinį skundą yra speciali <clears throat> internetinė programa sukurta ir taip pat tai leidžia palaikyti nuoseklumą. 30 tūkstančių sprendimų priimta apeliacinė taryba per pastaruosius 20 metų ir daug sprendimų būdavo primami nacionaliniu lygiu. Čia svarbu užtikrinti technologijų naudojimą ir toms procedūroms siekiant jas racionalizuoti. Dabar atsakysiu į jūsų klausimą. Jūs kalbate apie Anos Frank dienoraščio bylą. Su visa pagarba. Tai yra ketvirtos apeliacinės tarybos sprendimas Ir aš nenorėčiau kvesenuoti tos sprendimus. Buvo priimtas 2015. Klausimas yra įdomus. Man būtų sunku, kaip apeliacinės rybos nariui, komentuoti tą sprendimą. Tik norėčiau pabrėžti, kai kalbam apie autorinių teisų aspektus, tai yra labai svarbu. Tai, ką būtent jūs pasakėte, kaip užtikrinti tinkamą pusiausvirą tarp privataus intereso, tai yra kūrėjo, autorius ir viešojo intereso. Tai labai svarbus klausimas. Galiu tik pasakyti, taip, siekiant subalansuoti tuos du interesus, mums taryboje apeliacija yra svarbu remtis teisingumo teismo ir bendrojo teismo praktika, laikytis jų priimtų sprendimų ir šių teismų praktikos. Tai yra neginčiamas dalykas, nes būtent tie teismai, e, man paminėti, ir stengiasi subalansuoti privatų ir viešą interesą. Mes turime užtikrinti, kad tinkamai taikina, taikysime teismo praktiką. Pavyzdžiui, Anos Frank atveju taip pat reikėtų taikyti nusistovėjusią teisingumo teismo praktiką ir bendrojo teismo praktiką. Ir atvirai kalbant, antroji dalis jūsų klausimo, antras klausimas, tai buvo apie apie Marakešo sutartį ir apie neregius. Koks buvo klausimas, patikslinkite. Pakartosiu klausimą. Kaip biuras padės autorizuotoms įstaigoms vykdyti užduoti, siekiant platinti knygas, kurios būtų prieinamos e, neregiams? Galiu įsivaizduoti, kad turime mąstyti kūrybiškai. Ir jeigu yra sprendimas, kad meno kūriniai turi būti prieinami akliesiems, mes turime pasitikrinti, kaip mes galime padėti gyvendinti tuos tas pareigas, sukurti reikiamas priemonės, kad tie meno kūriniai būtų prieinami ir neregiams. Turime tai padaryti. Ir kaip narys tarybos, aš galėčiau sakyti, kad mes turime išversti tas knygas į neregiams prieinamą formą ir nuspręsti, kaip visą tai transformuoti, perkelti į praktiką, kad neregiai tikrai galėtų susipažinti su tais kūriniais. Okay. Thank you very much for, uh, for your uh, answers. Ačiū už atsakymus į mūsų komiteto narių pateiktus klausimus. Ačiū, kad atvykote pas mus šiandien. Dabar turėč, turiu jūsų paprašyti išeiti iš šios salės. Thank you. So, you know... Gerbėjai kolegos, kaip žinote, ne mūsų vaidmuo yra atrinkti vieną iš dviejų kandidatų. Mes tik tai turime pateikti ataskaitą. Kaip kandidatai pasirodė, kaip jie pristatė, prisistatė. Ir yra sutarta su sekretorietu, kad sekretorietas parengs laiško projektą ir per koordinatorius patvirtins tą laišką ir išsiūs jums. Galime tęsti toliau. Penktas klausimas. Nuomonės projekto svarstymas. Dėl sutarties nuostatų, dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimas. Žodis ponui Lebreton, kuris yra pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Aš siūlau įtraukti į rezoliucijos pasiūlymą štai tokius pasiūlymus. Pirmiausia, panašu, kad 2015 ataskaita kasmetinė dėl parlamentų, kad yra nepakankamai su, suprantamas nacionalinio parlamento vaidmuo iš komisijos pusės. Ši pastaba, ir aš ne vienintelis ją sakau, buvo nagrinėjama AFKO komitete. Reikėtų, kad nacionalinių e, parlamentų motivuota nuomonė mažai ją yra atsižvelgiama. Ir labai retai atsižvelgiama į tą vadinamą geltonąją kortelę. Taip pat turiu priminti, kad nacionaliniai parlamentai yra tiesiogiai susiję su demokratijos procesu, pro, procesu jie tiesiog atstovauja Europos valstybių narių piliečiams ir jie taip pat atsakingi už subsidiarumo principą. Ir čia vėlgi vakar AFKO komitete tai buvo patvirtinta. Imbolt instituto direktorius E, dar kartą patvirtino, kad subsidiarumas yra vienas iš pagrindų ES teisėtumo. Taigi neatsižvelgimas į nacionalinius parlamentus yra gana rimtas pažeidimas. Taip pat aš manau, kad komisija jinai pabrėžia dialogo, išsamaus dialogo svarbą. Iš tiesų jinai laikosi teisėkuros iniciatyvos monopolio ir tas dialogas konkrečiai nevyksta. Dėl to reikėtų kelti klausimą, dėl to iniciatyvos monopolio, teisėkuros iniciatyvos monopolio, kurį yra pasiemusi komisija. Taip pat mane jaudina e, sisteminis e, komisijos e, sisteminė veikla, kai jinai nuolat imasi delega, deleguotų ir gyvendinimo teisės aktų leidimų. Tai Šumano fondo pagrindinės nuostatas pažeidžia kai du trečdaliai po standartų yra pagrindžiami būtent deleguotaisiais aktais. Ir tai kelia susirūpinimą. Ir baigdamas noriu pabrėžti, kad dokumentai, kurie buvo labiausiai komentuoti 15 metais nacionaliniuose komitetuose, tai būtent buvo komisijos 2015 metų darbo, darbo programa. Ir tai būtent patvirtina e, teisės aktų kuriejų vaidmenį, kurį atlieka e, ir nacionaliniai parlamentai. Aš raginu Europos komisiją, kad jis laikytųsi subsidiarumo ir kad griežtai laikytųsi savo įgaliojimų. Dėkuoju. Panas Vievka. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkoju ponui Labretonui už tai, kad parengė šį nuomonės projektą. Tai yra susijęs su labai svarbiu vaidmeniu, su nacionaliniu parlamentu, vaidmeniu priimant teisės aktus, ES teisės aktus. Ši tema nuolat iškyla mūsų diskusijose jau ne vienerius metus, apie tai kalbame. Būtina įtraukti nacionalinius parlamentus į teisėkuros procesą. Na, aš negaliu sutarti su po, pritarti ponui Labretonui dėl tų priekaištų, kurie buvo skirti Europos komisijai. Taip, tiesa, Europos komisija turi monopolį susijusi su teisėkuros iniciatyva, bet reikia nepamiršti, kad ne Europos komisija skiria savo tokį vaidmenį. Visą tai, apie ką jūs kalbate savo nuomonėje, prieina prie vienos išvados. Jeigu mes pritartume jūsų nuomoniai, tai tuomet mums liktų tik viena vienintelė perspektyva - pakeisti pačią sutartį. Reikėtų pakeisti nacionalinių parlamentų vaidmenį, juk ir jis yra reglamentuojamas sutarčių. Parlamentas, nacionalinis parlamentas turi laisvę reaguoti arba nereaguoti. Tik Europos komisija yra ta institucija, kuri turi šį iniciatyvos monopolį. Europos komisija ne pati tai nusprendė. Taigi, aš sutinku, yra nemažai deleguotojų teisės aktų, bet kila klausimas, ar tai yra Europos komisijos kaltė. Aš manau, kad reikia nuoširčiai atsakyti į klausimą, kas suteikia komisijai leidimą priimti deleguotosius teisės aktus. Juk ne komisija tai sprendžia, ne ji suteikia savo tą teisę. Teisę suteikia parlamentas ir taryba. Aš noriu atkreipti dėmesį tų deleguotų teisės aktų skaičių, bet e, tie, kurie į tai kreipia dėmesį, turi nepamiršti ir ES tarybos ir parlamento. Taip, komisija turi iniciatyvos teisę, bet tik mes sprendžiame, ar komisija turės tą galimybę ar ne. Noriu pabrėžti, kad mes turėtume skirti daugiau dėmesio nacionalinių parlamentų vaidmeniui, kadangi būtent nacionaliniai parlamentai yra demokratiškai, atsiprašau, jų e, tik jie yra e, demokratiškai renkami Jūs taip teigiate, bet e, aš turiu pasakyti, kad ir Europos parlamentas yra renkamas tiesioginių rinkimų metu. Nacionaliniai parlamentai yra e, irgi renkami taip. Komisija nėra renkama tiesiogiai, bet Juk mes neprieštaraujame tarybos atstovams, kurie irgi nėra tiesiogiai išrinkti. Tai kodėl tada prieštaraujame, kad komisija nėra tiesiogiai išrinkta ir sakome, kad tik tai parlamentai tiesiogiai renkame. Mums reikia užtikrinti bendradarbiavimą tarptų trijų institucijų. Komisija turi teisėkuros iniciatyvos teisę, o taryba ir parlamentas turi dėrėtis ir teikti savo nuomonę. Aš noriu pasakyti, kad mes privalome padėti komisijai. Būtent ji turi sugebėti rimtai reaguoti. Jeigu mes norime tokios konstitucinės komisijos, tai tada turime keisti sutartį. Jeigu norime, kad komisijos vaidmuo būtų kitoks, turime keisti sutartis. Dėkuoju dabar panas Anderson. Dėkoju. Aš perskaičiau šį nuomonės projektą, bet turiu pasakyti, kad mano sudėtinga įsivaizduoti, kaip jis mums pasitarnaus, Afko. Nuomonės projekte labai kritikuojama komisija, gal per daug, jei leisite man tai pasakyti. O alternatyvų nėra siūloma, nėra nurodoma, kaip viskas turėtų būti. Aš manau, kad EFKO sugebės gerai parengti nuomonę, bet būtų gerai, kad Jūri pasinaudotų tą nuomonę tam, kad būtų pagelbėta EFKO. Aš nemanau, kad šių nuomonę pagelbėtų. Dėkoju. Ačiū, pane Regner. Labai ačiū, pirmininkė. Labai trumpai. Aš noriu pabrėžti ir palaikyti tai, ką sakė ponas Vievka ir ponas Anderson. Visiškas mano pritarimas. Na, aš paprašiau žodžio, nes norėjau paminėti vieną aspektą. Mes dabar čia esame kaip parlamento nariai, kiti sėdi nacionaliniuose parlamentuose, kiekvienas e, tarsi savo dramblio kaulo bokšte. Aš e, noriu pateikti Jums Austrijos nacionalinio parlamento pavyzdį. Kartais galima palengvinti gyvenimą tokiu būdu. O parlamento nariai turi teisę kalbėti Austrijos nacionalinio parlamento plenarinėje sesijoje, o ne vien tik tai specialioje Europinėje valandoje, kai yra svarbių klausimų, kai jie yra susijęs su Austrų realybė ir europietiškais faktais, Europos parlamento nariai gali kreiptis į nacionalinį parlamentą. Reikia realių diskusijų, realaus apsikeitimo nuomonėmis. Nereikia užsidaryti dramblio kalo bokštę. Dėkoju. Labai ačiū už tokią mintį. Ar norėtų komisija pasisakyti? Atrodo, kad ne. Pakeitimus galite teikti iki gegužės 10 šių metų. Baigiame svarstyti šį klausimą. Ir dabar pereisime prie šeštojo klausimo. Tai yra nuomonės projektas dėl bendros konsoliduotusios pelno mokesčio bazės. Sutiksiu žodį poniai Regner, ji yra pranešėja. Labai ačiū. Aš ką tik dalyvavau labai įdomiame klausime, kuris vyksta ekon tuo pačiu klausimu. Galėjau ir ten pasiklausyti įvairių įdomių idėjų ir jas pasižymėti. Prieš perėdama prie savo pagrindinių aspektų norėčiau pateikti vieną iš idėjų, apie kurias kalbėjo mažų ir vidutinių įmonių atstovai. Labai įdomu buvo išklausyti visų tų, kuriems aktuali ši tema. Aš manau, kad mažas ir vidutinės įmonės iš tiesų žino, ką reiškia bandymas išsiaiškinti 28 skirtingus mokestinius režimus ES. Šios įmonės nėra didelės. Didelėms įmonėms yra lengva perėti nuo vienos mokesčių sistemos prie kitos, o mažoms ir vidutinėms įmonėms yra sunkiau. Tad e, labai įdomu e, buvo kalbėti ir apie CCTB ir apie CCCTB. Ir apie konsoliduotą, ir apie bendrą pelno mokesčio bazę. Aš norėčiau pasiremti tą ten pristatytą idėją ir pabrėžti pagrindinius aspektus, kuriuos aš įtraukiau į nuomonę. Dabar mes turime du pasiūlymus. Visa informacija jums yra žinoma. Žinome ir Panamos dokumentų skandalą, ir diskusijų daug vyko. Taigi akivaizdu, kad tokioje globalioje skaitmeninėje sistemoje valstybės narės atsilieka, mūsų nacionalinės mokesčių sistemos atsilieka. Vadinasi, atėjo pats laikas imtis veiksmų. Mes puikiai tai suprantame ir aš noriu tai pabrėžti. Pirmiausia, mums reikia CCCTB, tai yra bendros konsoliduotos pelno mokesčio pasės ir bendros pelno mokesčio pasės. Nereikia rinktis tik tai vienos, tada laukti, mums tikrai reikia abiejų šių mokesčių bazių. Noriu pabrėžti, kad visas paketas yra labai svarbus. Antras aspektas susijęs su ribomis. CCCTB turėtų būti privalomas visoms įmonėms, išskyrus mažoms ir vidutinėms. Mes turime apskaitos direktyvą, ten yra apibriešta, kas yra didelės įmonės, kas yra mažos įmonės. Mažos įmonės nepatenka, tad mes tikrai turėtume vadovautis tokiu požiūriu. Jau anksčiau aš paminėjau mažų ir vidutinių įmonių poziciją. Trečiasis aspektas. Jis susijęs su inovacijomis ir investicijomis. Mes visi puikiai žinome, kad mums reikia inovacijų. Reikia Europos, kuri judėtų į priekį, o ne žvilgčiotų atgal. Tad įmonės privalo skirti savo pelno dalį investicijoms į ateitį. Mums to labai reikia. Skatinimas tokių investicijų turėtų vykti per viešasios subsidijas, o ne per mokesčių lengvatas. Mes esame pripratę prie atitinkamų taktikų, bet mes parlamente dažnai turime puikių idėjų, o po to nesiekiame konkrečių veiksmų. Taip atsiranda įvairios spragos susijusios su mokesčių lengvatomis, su nukreipti leidžiančiomis nuostatomis ir panašiai. Tai aš manau, kad reikėtų kalbėti ne apie mokesčių lengvatas, o apie e, valstybinės subsidijas inovacijoms. Mes kaip Teisės reikalų komitetas galime būti inovatyvus. Aš kol kas ECON ir kitose komitetuose, kur yra nagrinima ši tema, nesu girdėjusi diskusijų apie skaitmeninius skaitmeninės verslo įmonės. Mes turime Google, Facebook ir kitas įmonės, tokias įmonės, kurios valstybėje narėje gauna didžiulį pelną, nors nėra fiziškai įsisteigę toje šalyje. Bet šias įmonės reikia traktuoti taip pat, kaip ir tas, kurios yra fiziškai įsisteigusios valstybėse narėse. Dabar mums kyla teisinis iššūkis, kadangi privalome rasti apibriežti. Tam turime skirti labai daug dėmesio. Dabar Rekon komitete įvairūs nariai irgi uždavinėjo klausimus, o kaipgi dėl prekės ženklų, patentų teisų. Įmonės dabar paima tas priemonės ir vėl yra perkeliamas apmokestinimas. Tai aš manau, kad mes privalome spręsti šios klausimus. Aš susisiekdama su parlamento tyrimų departamentu jau iškėliau šį klausimą. Tai galėtų būti toks globalus ekonominės ir socialinės veiklos tinklas, kuris įsteigia tokias platformas kaip interneto, mobiliosios platformos. Aš manau, kad tai yra labai įdomus pagrindas. Mes juo remdamėsi galėtume parengti apibriežti. Mums kaip parlamentui tai šansas būti moderniems ir pirmauti turime apibrėžti, kas yra skaitmeninė verslo įmonę. Aišku, man labai įdomu sužinoti, ką mano šešėliniai pranešėjai ir kolegos. Dėkoju. Labai ačiū. Panas Fos. Ačiū pirmininkė. Panelė Grip yra šešėlinė APP frakcijos pranešė dėl šių dviejų nuomonių. Ji norėtų atsiprašyti, kad negali dalyvauti posėdėje ir apsikeisti nuomonėmis jos vardu aš norėčiau maloniai padėkoti poniai Regner už pristatymą ir už visą atliktą darbą šiuo svarbiu klausimu. Pane Lagrip man perdavė savo nuomonę. Ji pripažįsta, kad labai svarbu yra numatyti bendrą pelno mokesčio bazę ES. Apie tokias priemonės ES diskutuojama jau ne vienerius metus. Toks teisės aktas užtikrintų nuoseklesnę ir patikimesnę mokestinę aplinką Europoje. Šios priemonės leistų ES intensyviau kovoti su mokesčių vengimu ir sustiprinti rinką, kadangi būtų užtikrintas didesnės aiškumas, apie mokestinės sistemas, būtų padidintas skaidrumas, kuris yra svarbus ES ekonominiai veiklai. Taigi Europos parlamentas pagal šias rekomendacijas parengs savo poziciją ir būtent valstybės narės turės priimti galutinį sprendimą. Aš tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas bus rezultatyvus ir mes galėsime pasiekti puikių rezultatų. Pane Legrip laukia tolesnė bendradarbiavimo su jumis, kaip pranešėja. Dėkoju. Ačiū. Atrodo, kad daugiau niekas žodžio neprašo. Ponas Duran. Labai trumpai, ponė pirmininkė. Dėl to, kas buvo pasakyta. Pone Regner, mes dalėmės tuo požiūriu, na, situacija nėra tobula, bet aš noriu pasakyti, kad mes tikrai norime tokios bendros mokesčio bazės. O dėl pono Labretono, tai iš ties valstybės narės sprendžia. Aš manau, kad mums tai yra proga pateikti nuomonę, kuri turėtų būti kiek įmanoma konstruktyvesnė. Aš manau, kad šis bendros mokesčio bazės klausimas yra nepaprastai svarbus, nes labai dažnai tarp valstybių narių egzistuoja konkurencija ir e, sunku yra užtikrinti tą tikrą vidaus rinką, nes bet ta konkurencija tarp valstybių narių yra kasdienė. Tai e, noriu pasakyti, kad frakcijoms e, labai įdomus yra šis klausimas. E, dar viena pastaba. Dėl ataskaitų skirtų konkrečioms valstybėms narėms, dėl to slengščio numatomo, jeigu mes vadovausimės tą didelių ir MVI įmonių logiką, tai tuomet reikia numatyti e, konkretus lengsti. Aš manau, kad mes galime vadovautis e, tokia pačia išvada, kaip ir e, tų ataskaitų skirtų atskiroms valstybėms narėms. 10 procentų įmonių tik tai yra tos stambios, o toliau yra mažas ir vidutinės įmonės. Taigi reikia atskirti tas mažas ir didelės įmonės. Dėkoju. Ačiū. Ar komisija norėtų pasisakyti? Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, tai noriu išreikšti savo dėkingumą už komiteto atliekamą darbą susijusi su mūsų pasiūlymais dėl bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės ir bendros pelno mokesčio bazės. Mes E, taip pat esame dėkingi už tą paramą narių. Šis pasiūlymas mums nepaprastai svarbus. Jo tikslas yra dviejopas. Pirmiausia, tai mes norime, kad būtų užtikrinamas sažiningumas, kad ES mokestinė sistema būtų atspari ir skaidri, o e, dar labai svarbu, kad e, mokestinė sistema kurtų naujas darbo vietas ir augimą. Ji turi būti konkurencinga tarptautinėme kontekste. Mūsų valstybės narės turi sugebėti konkuruoti su kitomis pasaulio šalimis. Būtent tokie yra abiejų pasiūlymų tikslai. Na, jūs savo darbę daugiausia kalbate apie mūsų pasiūlymo teisingumą bet aš norėčiau, kad jūs nepamirštumėte ir konkurencingumo argumento, nes jis irgi yra nemažiau svarbus. Reikia, kad ta mokesčio bazė sistema būtų gyvybinga, lygi, kad įmonės sumokėtų tinkamus mokesčius ir kad jos sugebėtų konkuruoti su kitais žaidėjais pasaulyje. Tai dėkoju už jūsų susidomėjimą šiuo klausimu ir laukia tolesnio bendratarpiavimo. Ačiū. Well, Ačiū labai. Jeigu pranešėjai daugiau nieko nenorėtų pridurti, galime užbaigti šio klausimo aptarimą. Nors ne, vis dėlto atrodo, kad 7 ir 8 klausimus aptarėme vienu įpu. Labai gerai. Pradėkime tiesiai prie 9 klausimo proporcingumo patikra prieš primant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas. Ir dabar norėčiau suteikti žodį ponui Lebretonui, jis yra e, šios nuomonės autorius. Merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga reglamentuoja daugiau, daugiau nei 5600 reglamentojimų profesijų ir tam reikalaujama turėti tam tikrą profesinę kvalifikaciją. Tai yra valstybių narių kompetencijos rytis, taigi kiekviena valstybė narė turi nuspręsti, ar jinai turėtų įsikišti ir apriboti tam, įvedant tam tikras taisyklės, apriboti prieigą prie tam tikros profesijos, galimybę vykdyti tam tikrą profesinę veikslą ir ją ver, verstis. Ir komisija nori, kad dabar ne vienoda yra reglamentavimo patikra ir tai daro neigiamą poveikį paslaugų teikimui ir specialistų judumui. Siekiant patai, ištaisyti tą situaciją, komisija nori pasiūlyti direktyvą, kurios tikslas yra nustatyti proporcingumo patikrą, kurią valstybės narės turėtų atlikti prieš priimdamos arba pakeisdamos profesijas reglamentuojančias nacionalinės nuostatas. Aš pranešėjas nepritariu komisijos pasirinkimui naudoti kaip priemonę privalomą priemonę, tai yra direktyva. Manau, kad rekomendacija būtų kur kas geresnė priemonė, būtų galima nustatyti minimaliuosius kriterijus valstybėms narėjams, siekiant atlikti proporcingumo patikrą. Vokietijos bundesratas taip pat laikosi tos nuomonės. Dabartiniai labai išsamūs kriterijai ir direktyvos pasiūlymas viršyje nusistovėjusi teisingumo teismo praktika ir nepateisino to tikslo pagrindinio, tai yra supaprastinti nacionalinių institucijų atliekamą patikrą. Dėl tos priežasties aš siūliau nemažą kiekį pakeitimų, aš jų visų ne, neminėsiu, jų yra daug. Bet noriu pirmąjį pakeitimą atkreipti dėmesį, kur kalbama apie teisingumo teismo praktiką kur valstybėms narėms yra kompetencija suteikiama dėl reglamentuojamų profesijų. Taip antra pasiūlyma, antras e, pakeitimas, kur rekomenduojamas gairės, kaip reikėtų elgtis. Ir penktas pakeitimas, kai yra apgrėžiama įrodymo prievolė. Komisijai tenka pareiga įrodyti, kad valstybių narių reikalavimai nepragasti ir proporcingi, o ne atvirkščiai. Tai tiek labai konstruktyvus ir labai tikslus pasiūlymas. Ačiū. A, Mrs. Nibler. Pone Nibler, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Ačiū ir pranešėjui už tai, kad pristatė pakeitimus atliktus jo pranešime. Turiu tris pastabas dėl komisijos pasiūlymo. Tiesą pasakius, galiu pritarti pranešėjų šiuo atveju. Dėl įrodinėjimo prievalės. Taip. Reikėtų tai atidžiau pažvelgti ir tam yra keletas priežasčių. Visų pirma, man atrodo, kad e, profesijų reglamentavimas yra valstybių narių darbas, tai yra gana akivaizdu. Ir tikrai itin daug teismo, teisingumo teismo sprendimų tik patvirtino šią mintį. Dar vienas dalykas. Man atrodo, kad nėra jokio teisinio pagrindo susijusio su komisijos pasiūlymu ir profesijų pripažinimu. Ir kalbant apie tą teisinį pagrindą, kuris yra nurodytas komisijos pasiūlyme, man atrodo, galbūt jis nėra teisingas. Dar vienas dalykas. Tai turėtų būti sprendžiama valstybių narių lygių. Toks buvo ir teismo sprendimas priimtas. Kalbant apie profesijų pripažinimą, yra konkretus kriterijai numatyti, kurie yra aiškiai išdėstyti, kalbant apie kvalifikacijų pripažinimo direktyvą. Ir man atrodo, kad e, mes ir vėl e, bandome įsiterpti į valstybių narių kompetencijos rytį su šiuo pasiūlymu. Ir dar bendrojo pobūdžio pastaba. Man atrodo, kad komisijos atstovas dar neišėjo, tad norėčiau pasakyti štai ką. Kalbant apie profesijų reglamentavimą, komisija tarsi laikosi tokios nuomonės, Jie mano, kad profesijos tarsi pačios turėtų reglamentuotis ir trūksta aiškesnių apibriešių. Labai svarbu užtikrinti tinkamus kokybės kriterijus. Ir man atrodo, kad egzistuoja nemažai nepasitikėjimo tarpusavio nepasitikėjimo, trūksta pasikeimo tomis profesinėmis organizacijomis. Aš taip pat manau, kad e, savireguliacija visai neblogai funkcionuoja, bent jau valstybių narių lygių. Na, o jeigu jau tam tikrų profesijų atveju sudėtinga užtikrinti tą savireguliaciją, tada valstybė narė gali perimti tą funkciją. Tada aš pati visada pasisakau už tai, kad būtų toks savarankiškas reglamentavimas šiuo atveju taikomas. Ir man atrodo, kad pranešėjo pasiūlymas juda, yra žingsnis tinkama linksme. Toks būtų mano pirminis situacijos vertinimas. Ačiū. Dėkoju. Matau, kad e, daugiau niekas žodžių neprašo. Tad norėčiau paklausti, ar komisija norėtų kažkaip sureaguoti. Komisija, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Galbūt kalbėsiu vokiškai, atsižvelginti tai, kad jau šiaip ar taip turime vertėjus, kurie mums padeda. Ačiū už jūsų pastabas. Suprantame, kad kyla įvairiausio abejonių. Nemažai komentarų girdėjome iš šių nepriklausomų profesijų atstovų. Suprantame, kad svarbu šį yra subsidiarumo principas. Buvo minėtas ir Vokietijos pavyzdys, tačiau aš norėčiau susikoncentruoti ties keletų esminių pastabų, kurios buvo išsakytos ir pabandysiu paaiškinti, kodėl mes manome, kad labai svarbu turėti tokį įpareigojantį teisiškai saistantį teisės aktą. Kaip būtų, tam turime tinkamą teisinį pagrindą. Tad pateiksiu savo argumentus. Man atrodo, kad viskas buvo gana aiškiai pristatyta ir pagrindinė mintis yra štai kokia. Ar norima tokio įpareigojančio teisinio pagrindo, kalbant apie proporcingumo principą ir jo mm, taikymą prieš reglamentavimą? Žvelgiant į valstybės narės, e, matome, koks svarbus yra skaidrumas, norime su tuo susijusios iniciatyvos. Buvo pasirinktas būtent tas pranešėjo parinktas skaičius 5700 ir komisija taip pat rekomendavo atlikti detalų patikrinimą, su juo galėsite susipažinti vėliau. Na ir šis procesas taip pat įtakojo itin intensyves diskusijas komisijoje. Todėl buvo nuspręsta parengti būtent tokį teisiškai saistantį pasiūlymą. Čia svarbus yra ir Europos teisingumo teismo vaidmuo, tačiau kol kas mums nepavyko pasiekti trokštamų rezultatų, tai yra mm, atidus žvilgsnis į tuos kriterijus bei susijusi reglamentavimą. Tačiau, kaip bebūtų, mes nusprendėme, kad reikia tokio teisiškai saistančio reglamentavimo, manome, kad tam yra tinkamas teisinis pagrindas. Tie pagrindai, kuriuos jau minėjome anksčiau, taip pat užtikrina, kad būtų koordinuojami ir nacionaliniai reglamentai septynių sektorių atveju. Na ir taip, turime tokią teisę, tačiau kol kas nieko nedarome, nekoordinuojame tos veiklos. Mes šiuo atveju siūlome tik štai ką mm, kad tie teisės aktai, kurie bus priimti, būtų išanalizuoti atidžiau, kad būtų įvertintas jų proporcingumas. Tad mes mm, tikrai nenorime uh, kažko tai nurodinėti valstybėms norėms, e, tarptis į jų kompetencijos rytį. Tiesiog manome, kad tie kriterijai, kurie bus naudojami, turi būti patikrinti. Ir man atrodo, kad viskam reikia aiškaus teisinio pagrindo. Na nu ir pasiūlymas yra taikomas konkrečioms rytims, konkrečioms profesijoms. Ir taip pat e, buvo atsižvelgta į Europos teisingumo teismo praktiką. tikrai, man atrodo, kad yra tikrai pakankamai išsamus teisinis pagrindas. O dabar dėl to, ką sakė ponė Nibler. Aš manau, kad savireguliavimas yra tikrai mm, gera mintis. Negalėčiau pasakyti oficialios komisijos nuomonę šiuo klausimu, tačiau jūsų parinktas pasiūlymas tam savarankiškam reglamentavimui tikrai neprieštarauja. Tai yra tik būdas, kuris padeda mums patikrinti tai, ką reikia patikrinti, ką reikia išanalizuoti. Tačiau tai yra visiškai neutralus elementas, kalbant apie savarankišką reglamentavimą. Ačiū, ar dar bus pastabų? Panašu, kad ne. Ne, panas Lebreton norėtų tarti žodelį. Baigiamasis žodis. Taip, diskusijos buvo labai įdomus dvi nuomonės tarsi išsiskyrė, sunku jas suderinti, viena ponios Nibler, kita komisijos nuomonė, o aš asmeniškai, aš manau, kad geriausia būtų atsižvelgti į tą savireguliaciją profesijų, reglamentuotų profesijų. Aš tuo tikiu, pavyzdžiui, mano šalyje, Prancūzijoje, tai viskas puikiai veikia. Tai vienas iš kelių, kurį vertėtų e, panagrinėti ir pasirinkti. Ačiū labai. Nepamirškite, kad e, pasiūlymų e, dėl pakeitimų terminas yra gegužės 9, tai yra Europos diena. 18 valanda vakaro yra galutinis terminas. Okay. Uh, we... Kągi puiku. Dabar turėtume pereiti prie 19 darbo, tvarkė, darbo tvarkės punkto, tačiau jis yra atidėtas. Vis dėlto turėčiau perskaityti e, tam tikrą informaciją. Kadangi pranešėjo nėra, jis negali dalyvauti, norėčiau informuoti, kad sekretariatas dabar pateiks jums e, dokumento kopiją įrašytą į laikmeną. E, Ir ten yra tarybos rašytinė nuomonė parengta 15 metų gruodžio 7 dėl pajėgumų ūkdymo, e, e, stiprinant saugumą ir plėtrą ir dėl konfidencialumo reikalavimų numatytų 6 straipsnio pirmojoje dalyje tarybos dar, darbo tvarkos taisyklėse. E, Teisės reikalų komiteto nariai E, gavo tokį privilegijuotą, privilegijuotą prieigą prie šio dokumento ir mūsų prašoma neatskleisti to dokumento turinio e, plačiai visuomeniai be iš ankstinio leidimo. Mūsų taip pat buvo paprašyta e, laikyti tą dokumentą oficialiuose patalpose, o jeigu jau dokumentas būtų išsineštas E, iš tų patalpų, tada visada reikia užtikrinti e, jo saugumą, e, kad su dokumentu negalėtų susipažinti neįgalioti asmenės. Tad noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai. O dabar siūlyčiau pereiti prie kitų darbo atvarkės punktų. Tai bus uždaras posėdis ir tie asmenys, kurie neturi teisės dalyvauti uždarame posėdėje, dabar turės palikti salę. Ačiū.